Pirmininkų suiga pateikė pasiūlymą dėl um, paskirtų narių į komitetus. Jų pavardės uh, nurodytos uh, Europarl tinklalapio dokumente, pakeitimų teikimo data yra